Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Labas rytas, gerbiami kolegos. Sveikinu susirinkusius jūs į mūsų komiteto posėdį. Šiandien ryte mes daug balsuosime, bet visų pirma pereisime visus darbo tvarkės punktus iš eilės ir pirmasis iš jų yra darbo tvarkės tvirtinimas. Čia norėčiau pasakyti tris pastabas. Pone Kristina Getierės Kortinės paprašė 11 punktą. Dėl 11 punkto balsuoti pačioje pradžioje, nes ji yra šešėlinė pranešė ir jai paskui reiks išeiti į kitą komitetą, taigi jeigu niekas neprieštarauja, 11 e, punktas tampa penktuoju punktu. Taigi mes iš pradžių balsuosime dėl valstybių narių vykdomos kontrolės. Toliau aštuntas darbo atvarkės punktas komisijos komunikatas bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija yra nukeliamas į kitą e, posėdį, nes šį, į šį pranešimą dar reikia įtraukti Islandijos ugnikalnio pelenų sukeltas problemas ir tam neužteko laiko iki šiol. Taip pat mes gausime pranešimą delegacijos, kuri vyko į Islandiją. Ir tai, tą pranešimą nagrinėsime rytoj. Tai bus naujas mūsų darbo tvarkės punktas ir jį nagrinėsime prieš 18 punktą. Tai reiškia prieš parlamento pirmininko Buzeko viešnagės mūsų komitete. Taigi, jeigu jūs neturite kitų pas, kažkokių kitų pasiūlymų, tai, būt, tai tokia ir būtų mūsų darbo tvarkė. Turime vertimą į visas kalbas išskyrus į estų ir latvių. Toliau trečias darbo tvarkės punktas. Tai jūs jau matote, kad Florence praneš, dėl Florence pranešimo balsuosime birželio 22 dieną, o Ester Delangen, dėl Ester Delangen pranešimo, dėl bijo įvairovės dėl, balsuosime Liepos 14 dieną. Caroline Lucas, mūsų kolegė iš, ko, ko, iš komiteto, tapo išrinkta kaip žaliųjų atstovė į uh, Jungtinės karalystės parlamentą. Taigi, visi tai turime omenyje ir linkime jai sėkmės. Taigi, o jos renktą pranešimą dėl medienos produktų perims kolega Satuhasi. Taip pat tikriausiai visi žinote, kad jungtinių tautų generalinis sekretorius siūlo naują, paskyrė naują generalinę sekretorę aplinkosaugos klausimams. Tai yra Kristina Figerės. Mes linkime poniai Figerės sėkmės. Ir mes tikimės, kad jai pavyks surinkti Kopenhagos susitikimo šukes, jas suklyjuoti ir padaryti atitinkamą įtaką kitose dėrybose dėl klimato kaitos. Ši ponė yra patyrusi e, aplinkosaugos srityje. Ji nuo 1995 metų dalyvavo dėrybose dėl klimato e, kaitos su Kostarika. Ir taip pat ji yra viena iš klimato apsaugos priemonių paketo rengėja. Taigi linkiu kolegiai Figerės sėkmės ir taip pat norėčiau prisiminti, kad postą palieka generalinis sekretorius Ivo Debor. Jis buvo puikus mūsų partneris, dažnai lankydavosi čia parlamente, taip pat mes palaikydavome, jis palaikydavo ryšius su, e, su Kopenhaga ir jisai puikiai atliko savo darbą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad komisijos komunikatas dėl klimato kaitos buvo patvirtintas praėjusią savaitę. Jame yra analizuojamos įvairios galimybės dėl, e, kaip būtų galima e, daugiau nei 20 procentų sumažinti CO2 emisijas. Spontaniškai galiu pasakyti, kad aš šiek tiek nusivyliau, kad komisija neturi drąsos padidinti tą tikslą ir laikosi, elgesi šiek tiek santūriai. Tačiau manau, kad mes, Europos parlamentas, čia galėtume suvaidinti savo vaidmenį ir artimiausios savaitės, artimiausių savaičių diskusijose galėsime tą parodyti. Die Sonne scheint, was von hier aus gesehen nicht so günstig ist, da sieht man nur die Hälfte, deswegen geht. Kadangi šviečia saulė, o jūs ne viską matote dėl jos, tai tuomet dėl to yra nuleidžiamas žaliuzės, tačiau mes tik tai balsuosime, filmo nebus. Toliau kelio gairių planas dėl Kankūno, dėl jo taip pat bus diskutuojama atitinkamu laiku. Dar noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną seminarą, kurį mes organizuojame. Jis įvyks birželio 10 dieną nuo 19 valandos iki 12 valandos. Tai yra seminaras apie ES 2020 strategiją iš tiesų rengiant šią strategiją parlamentas turėjo per mažai galimybių išnagrinėti šią strategiją komitetuose. Apie tai buvo šiek tiek kalbėta frakcijose, tačiau dauguma kolegų išreiškė norą, kad mes surenktume savo komitete klausimus ar seminarą, kurio, kurio, kuriuose dalyvautų uh, įvairių nevyriausybinio organizacijų atstovai. Taigi tas, e, tas seminaras dėl ES 2020 strategijos ir dėl jos įtakos aplinkos saugos ryčiai ir tvarumui įvyks kitą savaitę. Taip pat e, mūsų posėdėje lankosi televizijos komanda, kuri lydi mūsų kolegę ponę Lepaž ir gali būti, kad tiesiog bus filmuojama posėdžio metu. Taigi tiek yra mano pranešimų. Dabar e, posėdžių protokolų mes neturime, kuriuos reiktų tvirtinti, tai galime perėti prie ketvirto mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra aplinkos visuomenės veikatos ir maisto saugos komiteto delegacijos vizito į Ispaniją ataskaita. Tas vizitas įvyko kovo 22-24 dieną. E, tai buvo pakankamai E, vėlai, tačiau dėl Kopenhagos susitikimo gruodžio mėnesį mums nepavyko rasti laiko, todėl tas vizitas įvyko tik tai kovo mėnesį. E, Ta delegacija susitiko su sekretoriais atsakingais už klimato apsaugą, už aplinkos saugą. Ir taip pat aptarė Ispanijos kaip pirmininkaujančios valstybės uh, E, veiksmus šioje srityje, tačiau svarbu vaidmenį šitame sustikime vaidino taip pat organų transplantacijos klausimas, nes kovo 23 dieną Madride vyko konferencija šio klausimu ir į tą konferenciją vyko mūsų abu pranešėjai, ponas Mikolašek ir ponas Pererijo. E, jie netgi vedė ten seminarus. Ir mes netgi lankėmės Ispanijos organų transplantacijos centre. Ispanija šia, šiame kontekste yra tikrai puikus pavyzdys. Mes e, daug apie tai kalbėjomės ir aš tikiuosi, kad visi teisės aktai, kuriuos mes patvirtinome, padės kitoms ES valstybės narėms pasivyti Ispaniją šioje srityje. Taip pat buvo įdomu susitikti su parlamento ir senato nariais. Su mūsų delegacija susitiko tikrai daug e, parlamentarų. Jie kalbėjo apie žemės ūkį ir apie produktų ženklinimą. Taigi čia svarbu vaidmenį suvaidino mūsų pranešimas. Taigi tai tas maisto produktų ženklinimas yra labai aktuali tema, lygiai taip pat kaip atliekų tvarkymas. Taigi tai Ispanijoje taip pat yra labai aktuali tema. Man pačiam buvo labai įdomu, kad įvyko susitikimas su Ispanijos nevyriausybinio organizacijų atstovais. Tie nevyriausybinio organizacijų atstovai buvo labai gerai pasiruošę ir atkreipė mūsų dėmesį į į problemas, kurios iškyla įgyvendinant, tiesiant naujus kelius ir naujus geležinkelius ir tų projektų, dėl tų projektų suderinamumo su Natūra 2000. Ir pavyzdžiui, vienas geležinkelis, kuris tiesiamas dabar Ispanijoje, kaip tik ir eina per Natūra 2000 teritoriją ir tos nevyriausybinės organizacijos mūsų paprašė, kad ir ir komisija ir parlamentas kontroliuotų esamą situaciją ir žiūrėtų, ar laikomasi ES teisės aktų. Greenpeace savo ataskaitoje koncentravosi į pakrančių apsaugą ir mes pagal savo darbo tvarkę net ir balsuosime dėl pakrančių valdymo. Ispanija šioje srityje daro e, pakankamai dėlį spaudimą, nes e, atrodo, kad e, kai kur pakrantėse yra tokių e, zonų, kur kapitalo pinigų spaudimas yra didesnis negu tas gamtos spaudimas. Tai yra, kapitalas yra svarbiau už gamtą. Taip pat buvo kalbama apie genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą Ispanijoje. Paskui mes Paskui mes domėjomės miškų valdymo problemomis. Ispanijoje miškų svarba ir miškų vaidmuo yra tikrai labai svarbus. Taigi tiek galėčiau aš pasakyti, kaip delegacijos vadovas. Mūsų delegacija sudarė septyni asmenys, tačiau norėčiau dar pasakyti vieną pastabą. Žinau, kad mūsų delegacijos dažnai būna linkę būti labai, reaguoti labai spontaniškai ir elgtis labai chaotiškai. Ir galiausiai mūsų delegacija tapo nebe delegacija, o tik tai dviejų narių darbų iš septynių liko tik du nariai. Taigi sekretariatas turėtų, organizuojant tokias delegacijas, iš karto paklausti žmonių, kiek laiko jie planuoja dalyvauti delegacijos darbe, nes e, prieš ispanus, kurie mus priėmė, tikrai tai buvo nelabai gražu. Norėjau tai pasakyti, nes iš tiesų tai nebuvo labai gražu prieš mus priimančią šalį. Taigi tiek mano pastabų. Nežinau, ar delegacijos nariai, pavyzdžiui, Karin Kanbach, kurie atsakinga už miško apsaugą, ji buvo viena iš tų dviejų, kurie galiausiai liko delegacijos darbę. Ar ji nori ką nors pasakyti, kadangi ne, tai tuomet e, mes tiesiog aptarėme delegacijos vizito rezultatus ir iš tiesų buvo labai svarbu apsilankyti šioje didelėje ES valstybėje narėje, kuri šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungoje. Na, o dabar, gerbiami kolegos, balsuosime dėl 11 punkto. Tai yra mano pranešimas, tai yra valstybių narių vykdoma kontrolė, kaip komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus. Taigi pradėsime balsuoti. 15 pakeitimas. Balsuojame dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Toliau 16 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 17. Už prieš susilaikę atmesta. Toliau 18 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 19. Devynioliktas kas už? Prieš susilaikė atmesta. 20. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 21. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 22. Kas už pirmą dalį? Prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis kas už. Ah, der zweite Teil ist hinfällig, weil der erste. Atsiprašau, antroji dalis atkrenta dėl to, kad pirmoji dalis buvo atmesta. Toliau 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 24. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 25. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 26. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 27 pakeitimas, vėl dvi dalis tekste, pirmoji dalis kas už. Atsiprašau, pirmoji dalis atkrenta, nes mes priėmėme 24 pataisą. Taigi reikia balsuoti dėl antrosios dalies 27 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 29 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 30 kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Šeštas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 31, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34, kas už, prieš. Patikrinsime. Balsuojame elektroniniu būdu. Abstimmung beendet. Also. Balsavimas baigtas, 24 už 28 prieš atmesta. Septintas pakeitimas, kas už? Tai yra, tai yra identiški 7 ir 35. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinsime. Tikrinsime, tikriname 7 ir 35 pakeitimus. Abstimmung beendet. Ja, abgelehnt. Balsavimas baigtas, atmesta. Toliau 36 ir 37 pakeitimai su žodiniu pakeitimu. Kas už 36 ir 37? Prieš susilaikė priimta. 38. Kas už? Ja, 38 entfällt, weil wir 7 und 35 angenommen haben. 38 atkrenta, nes patvirtiname 36 ir 37. Toliau konstatuojamosios dalis 8. Pirmas pakeitimas atsimtas, devintas pakeitimas taip pat atkrenta, deš, balsuosime dėl dešimto. Ja, wir stimmen ab, erster Teil von. Balsuojama dėl dešimto pakeitimo pirmosios dalies. Kas už? Prieš susilaikė priimta. antra ir trečia dalis atkrenta. Toliau paskutinis puslapis, vienuoliktas pakeitimas. Atkrenta. Dvyliktas. Kas už dvyliktą pakeitimą? Prieš susilaikę priimta. Trečias. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 13 pakeitimas atkrenta, 14 taip pat, ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Na ir galutinis balsavimas, balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. EPP hat 3 zu viel. Trim EPP nariais per daug, jūs labai stropus, bet jūsų yra per daug. Noch einer zu viel. Dar vienu per daug. Jetzt geht's. Dabar viskas gerai. 52 už, ne vienas prieš, 5 susilaikė. Taigi ši nuomonė yra priimta vienbalsiai. Dėkoju už balsa, dalyvavimą balsavime. Dabar pereiname prie kito punkto. Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ele, elektroninėje įrangoje apribojimas, naujoji redakcija. Šiam dokumentui yra parengti kompromisiniai pasiūlymai, dėl to bus lengviau balsuoti, taip pat yra konsoliduotų pataisų, kurias pateikė skirtingi komiteto nariai. Balsuokime dėl pirmojo konsoliduoto pakeitimo, kas už. Ačiū, kas prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už. Ačiū, kas prieš. Susilaiko taip pat pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už. Prieš. Susilaiko pritarta. Septintasis konsoliduotasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Ketvirtasis konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš susilaiko, pasitikslinkime elektroniškai. balsuoti baigiame. Nedidelė balsų pertvara, persvara atmesta, 27 balsai už, 29 prieš. Penktasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Vienareikšmiškai pritarta, tačiau galime pasitikslinti balsavimo rezultatus dėl penktojo pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 33 už 23 prieš. Buvo aišku ir prieš tai. Šeštasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. skirmas straipsnis, 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Balsuosime kitą puslapį, 112 pakeitimas, ponas Soniko, kas už jį, kas prieš. Pritarta. Toliau balsuojame nuo penktojo puslapio, 144 pataisa, Kriso Deiviso, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Kitas puslapis. 145 dėviso pataisa su žodiniu pakeitimu, kurį teikia žalieji. Ponas Sonikas pasisako prieš šį žodinį pakeitimą todėl balsuosime tik tai dėl pirminės teksto redakcijos. Tokios yra taisyklės. Ir toliau dar yra numatytas e, tame pačiame puslapyje balsavimas dėl trijų dalių, tačiau pirmiausia balsuosime dėl 145 pataisos, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dėl antrosios dalies kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Trečioji dalis. Kas už prieš susilaiko atmesta. Kitas puslapis 152 Deivis ir Sterks pataisos. Pataisa tiksliau, kas už šią pataisą. Kas prieš susilaiko pritarta. 19. Pranešėjo pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 20. kas už, prieš, susilaiko pritarta. 21. kas už, prieš, susilaiko pritarta. 22. kas už, prieš, susilaiko pritarta. 156, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 23, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 157 ir 8 identiškus, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 25, kas už, prieš susilaiko pritarta. Toliau balsuojame nuo 9 puslapio 179 pataisa antroji dalis, sako pirmininkas, kas už ją. Ja. kas prieš. Pasitikslinkime elektroniškai balsavimo rezultatus dėl 179 pataisos antros dalies. Dabar vienu socialdemokratų atstovu yra per daug tarp balsuojančiųjų. Atrodo viskas sustvarkė, balsuoti baigiame. 25 už, 31 prieš, atmesta. Dabar balsuojame dėl 183 ir 317. Balsuojame dėl jų kartu, kas už, prieš susilaiko atmesta. Pataisos teikėjai balsuoja prieš savo pačių pataisą. Gerai. Šimtas 90 kas už 10 puslapyje Kriso Deiviso pataiso. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 191 kas už, prieš, susilaiko pritarti. 192 kas už, nereiks balsuoti.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 Todėl dabar galime padaryti šuolį į 22 balsavimo sąrašo puslapį. Ar negražu? Ir toliau balsuosime nuo 50-osios pranešėjo pataisos, kas už Ir 22 puslapis, 50 pataisa, kas prieš. Susilaiko pritarta. Nežinau, ar jūsų dokumentuose puslapio numeris yra tas pats kaip mano. Pas mane yra 22, pas jūs 23. Puslapį, puslapį ne visai sutampa dėja. 51 pataisa, 50 buvo priimta, taigi kas už 51, kas prieš susilaiko taip pat pritarta. 274, sako pirmininkas Vestlund, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 52, kas už, prieš susilaiko pritarta. 53 kas už prieš susilaiko pritarta. 54 kas už prieš susilaiko pritarta. 275 kas už prieš susilaiko pritarta 277 kas už, prieš Pasitikslinkime. Dėl 277. Balsuoti baigiame. 29 už 28 prieš pritartam. tie, kurie išeina iš salės, yra nubaudžiami. Atitinkamai. 277 vestlund. Tiksliau 6. Kas už prieš susilaiko pritarta. 55. Kas už prieš susilaiko pritarta. 278, 9, 80, identiškos, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 56 atkrinta, 281 kas už, prieš susilaiko pritarta. 57 kas už, prieš susilaiko pritarta. 282 kas už, prieš susilaiko pritarta. 58 kas už prieš susilaiko pritarta. 283, 4 ir 5 identiškos kas už prieš susilaiko pritarta. 286 ir 7, kas už prieš susilaiko pritarta. 61 kas už, prieš susilaiko pritarta. 62 kas už, prieš susilaiko pritarta. 288 kas už, prieš susilaiko pritarta. 63 kas už, prieš susilaiko. Pritarta 64 kas už, prieš susilaiko. Pritarta 289 kas už, prieš pasitikslinkime dėl 289. Balsuoti baigiame. Pritarta 32 balsais už, 26 prieš, 292 kas už. Prieš susilaiko pritarta. Du šimtai devyniasdešimt pirmoji dabar pataisa, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 294, kas už. Prieš pasitikslinkime dėl 294. Balsuoti baigiame. pritarta 31 balsu už, 27 prieš, 296, kas už, prieš susilaiko pritarta. 67 kas už, prieš susilaiko pritarta. Toliau balsuojame dėl 306 sąjungo pataisos trečiajame priedė, kuri yra identiška 307 ir 8 pataisoms. Kas už šias tris pataisas? Kas prieš susilaiko atmestą. 70 pranešėjo pataisa, dėl pirmosios dalies jau balsavome. Ar balsuosime dėl antrosios ir likusiųjų, kas už antrąją dalį. Kas prieš susilaiko pritarta, pasitikslinkime. dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Vienu EPP atstovų balsavo per daug. 30 balsų už 28 prieš pritarta, kas už trečiąją dalį, kas prieš tas pats balsavimo rezultatas, ar norėtumėte pasitikslinti, mano nuomonė, rezultatas turėtų būti toks pats arba panašus. Bet pasitiksliname, balsuoti baigiame. Beveik identiškas rezultatas. Vienas kolega nebalsavo, 29 už 28 prieš pritarta, kas dabar už ketvirtąją dalį, galbūt bus dar mažesnis balsų skirtumas, kas prieš, dar kartą tikslinamės dėl ketvirtosios dalies. Balsuoti baigiame. Pritarta taip pat penktoji dalis, kas už susilaiko atmesta, čia jau buvo visiškai aiškus balsavimo rezultatas. Trišimtai dešimtoji, pataisa pirmoji dalis, kas už. Pasitikslinkime, kas prieš, neaišku, koks yra balsavimo rezultatas. 316. Balsuoti baigiame. 29 už 28 prieš. Minimalia balsų persvara pritart. 311 pataisa, kas už. Prieš. Pasitikslinkime 311. Balsuoti baigiame. 30 už 28 prieš pritarta. 309 pataisa, pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Pritarta. Pasitikslinkime dėl 309 pataisos pirmosios dalies elektroniškai. Abstimmung beendet. Balsuoti baigiame. Vertėjo tikslintis 29 už 29 prieš. Tokiu atveju pataisa yra atmesta. kommen zu 314, Part 1. Balsuokime dėl 314 pataisos pirmosios dalies, kuri yra identiška su 313 pirmąją ir 315 pirmąją dalimi. Balsuojame dėl šių trijų pataisų, kas už kas prieš susilaiko atmesta. Taip pat ir 71 pataisa buvo šioje grupėje, dėl jos taip pat reikėjo balsuoti, taigi visos pataisos atmestas, 314 antroji dalis, 71 antroji dalis, daugiau balsuojame kartu, kas už prieš susilaiko atmesta. 313 pataisos antroji dalis, kas už prieš susilaiko atmesta 314 trečioji dalis, 71 trečioji dalis, kas už šias pataisas, kas prieš susilaiko atmesta atmesta. 313 kas už, trečioji dalis, kas prieš susilaiko atmesta. 314, 4, 71, 313, 4 dalis, kas už jas, kas prieš, susilaiko atmesta. 314, 5, 71, 5, 313, 5, kas už jas, kas prieš, susilaiko atmesta 314, 6 dalis, kas prieš, susilaiko atmesta. 21.6, 313.6, kas už, prieš susilaiko atmesta. 313 septintoji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. Teskime balsavimą nuo 315 antrosios dalies. Fan Brent Merkis, kas už, prieš, susilaiko atmestą. kai kurios pataisos dabar atkrinta, toliau balsuojame nuo 319 ir 20 Girling ir Deivis, kas už prieš susilaiko pritarta. Norite pasitikslinti, prašau, dėl šių dviejų pataisų 319 ir 20. Ant beendit. Balsuoti baigiame. 32 už 25 prieš pritartą. 321 ir 22 identiškos, kas už prieš susilaiko pritarta 324 ir 5, kas už, tiksliau 23 ir 4, už prieš susilaiko pritarta 25 ir 6, kas už, prieš susilaiko pritarta 328 ir 9, kas už, prieš susilaiko pritarta pritarta 327, kas už, prieš, susilaiko pritarta 330, 31, kas už, prieš, susilaiko pritarta 332 ir 3, kas už, prieš, susilaiko pritarta 332. 334, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar 75 pranešėjo pataisa. kas už prieš susilaiko pritarta. 56 ir 339 identiškos, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl konstatuojamųjų dalių. Pirmoji konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 79. Kas už prieš susilaiko. Pasitikslinkime dėl 79. vienu kolega yra per daug balsuojančių tarpę, dabar viskas gerai. 31 už 27 prieš pritarta. Antroji pataisa kas už. Prieš susilaiko pritarta. Penktoji kas už. Prieš susilaiko atmesta. Šeštoji kas už prieš susilaiko atmesta. Aštuoniasdešimt pirmoji ir antroji identiškos, kas už, prieš, susilaiko pritarta, aštuoniasdešimt trečioji, kas už, prieš susilaiko atmesta. 84 kas už prieš susilaiko pritarta. 85 ir 6 kas už prieš susilaiko pritarta. aštuntoji. Pataisa kas už. Prieš susilaiko mano nuomonė pritarta, tačiau galime pasitikslinti elektroniškai dėl aštuntosios. Balsuoti baigiame. 31 už 27 prieš pritarta. 89 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį prieš susilaiko pritarta. Baigiame balsuoti. Puiku. Dabar galutinis balsavimas dėl viso pranešimo projekto su pakeitimais. Balsuoti pradedame. Vienu balsuotojų yra per daug iš liaudės partijos frakcijos. Dabar viskas tvarkoje. Baigiame balsuoti. 55 už, vienas prieš du susilaikė. Didžiulio balsų daugumą pritarta. Dabar balsuokime dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 53 už, ne vienas prieš, vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją su šiuo svarbiu pranešimu formuojant ES aplinkosauginę strategiją. Tikiuosi, kad Tokiu būdu mes suformuosime tam tikras tvarios ekonomikos e, Europoje elektronikos elektros prietaisų srityje tendencijas. Einame prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra Viduržėmio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos protokolo dėl integruoto pakrančių zonos valdymo sudarimo. Čia galime pasakyti tik tai taip arba ne, nes čia bus vienintelis balsavimas, kas už šią rezoliuciją. Kas prieš, kas susilaiko, vienbalsiai. Girdžiu, kad kažkas sako, kad reikia balsuoti elektroniniu uh, būdu, taigi balsuojame, pradedame balsuoti. Abstimmung ist beendet. So. Balsavimas baigtas. 53 už, niekas nesusilaikė, niekas nebalsavo prieš, taigi vienbalsiai patvirtinome, kad turime dar geriau saugoti pakrančių zonas Europoje. Dėkoju. So.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 Dabar einame prie kito mūsų darbo tvarkės punkto komisijos žalioji knyga dėl biologinių atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje. Pranešės yra Jose Manuel Fernandes. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Toliau kompromisas pirmasis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Kaip susegė kažkas puikiai, va, apačioj. Mhm. Toliau. E, keturi. Penkiasdešimt ketvirtas atkrenta, toliau penkiasdešimt aštuntas maginės. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 79. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 57. Kas už, prieš, susilaikė. Patikrinsime, tikriname 57. Balsavimas baigtas nedidelę balsų persvarą, bet vienas balsas nulėmė viską ir atmesta. 61 pakeitimas. Kas už? Prieš. ne visi balsuoja, aš nelabai matau jūsų lankų, tai, rankų, taigi reikia patikrinti. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 61 pakeitimo. Ja, Abstimmung dann beendet. Balsavimas baigtas. 29 už, 23 prieš priimta. 60 kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 59 kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 65 ir 66 identiški. Čia ketvirtoji dalis. Dėl pirmojo kompromiso šios pataisos atkrenta. Taigi toliau 67 e, pataisa, kas už? Prieš susilaikė priimta. 68 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 69 kas už? Prieš. Dar kartą kas prieš? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 72 dalis tekste pirma dalis, kas už, prieš susilaikė priimta, antra dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Trečias kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 74 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 75 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 76 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 77 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 81 Panajotovo pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. 78 kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau Agri trečias. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Agri ketvirtas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Agri penktas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Agri šeštas. Kas už? prieš susilaikė priimta, agri septintas kas už, prieš susilaikė priimta, agri aštuoni kas už, prieš susilaikė priimta, agri devyni kas už, prieš susilaikė priimta, agri dešimt kas už, prieš susilaikė priimta. Agri 12. 12. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Agri 12. Neatsiprašau. Agri 13. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Agri 14. Kas už, prieš, susilaikė, priimta susilaikė priimta. Agri 15, kas už, prieš, susilaikė, patikrinsime, balsuojame dėl Agri 15 pakeitimo. Unbeendet. Balsavimas baigtas 33 už 25 prieš priimta. Agri 16 pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Agri 17. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Agri 18, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Agri 19, kas už, prieš susilaikė priimta priimta. Agri 20, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri 21, kas už, prieš, susilaikė, patikrinsime. Agri 21 pakeitimas. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta 24 už 31 prieš. Įtrė pirmas, kas už. Prieš. Susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet geriau patikrinkime. Balsuojame dėl įtrė pirmo pakeitimo. EPP e vienu nariu per daug, taigi nesvarbu, kad jūsų apara, aparatas neveikia. Atsiprašau. <laughs> Okay. Also 26 1. Taigi 26 už 31 prieš. Atmesta. Įtre antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. Į tre trečias, kas už, prieš, susilaikė priimta. Į tre ketvirtas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Į tre penktas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Itre 8. Itre 8. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Itre 9. Kas už? Prieš susilaikė priimta į 30 kas už, prieš susilaikė atmesta, į 311 kas už, prieš susilaikė atmesta, į 312 kas už, prieš susilaikė atmesta, į 313 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš susilaikė priimta. Itre 15. Itre 15. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Itre 16. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Itre 17. Pirmoji dalis. Kas už? prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Į 318, kas už, prieš susilaikė priimta. Į 319, kas už, prieš susilaikė priimta. Recitals. Konstatuojamosios dalis. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antras. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Šeštas kas už, prieš susilaikė priimta. Septintas kas už, prieš susilaikė atmesta. Aštuntas kas už, prieš susilaikė atmesta. Devintas kas už, prieš susilaikę priimta. Dešimtas kas už prieš susilaikę priimta. Vienuoliktas kas už prieš susilaikę atmesta. Dvyliktas kas už prieš susilaikė atmesta. 13 kas už, prieš susilaikė priimta. 14 su žodiniu pakeitimu ir atskiras balsavimas dėl dalių. Pirmiausia, žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Pirmoji dalis tekste, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Patikrinsime antrąją dalį. Gerai. Ein PPE zu viel, ein SD zu viel vienu EPP nariu per daug ir vienu S ir D nariu per daug. Dar vienu socialdemokratų per daug. Dabar gerai. Balsavimas baigtas. Atmesta. Galėjo būti patvirtinta, bet nepatvirtinta. Toliau 15 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė priimta. 16 kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. Penktas kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. 21. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 22. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 25. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Toliau 23. Kas už? prieš. Ah, sorry, da kommt auf meiner nächsten Seite ein Splitvote. Atsiprašau, nepastebėjau, nes perkelta į kitą puslapį 23 yra dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už? Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už? prieš susilaikė atmesta. 24. Kas už prieš susilaikė priimta. 26. Kas už prieš susilaikė priimta. 28. Kas už prieš susilaikė priimta. 27. Kas už prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. reikia patikrinti, taigi balsuojame dėl 32. EPP einer zu viel. Vienu EPP nariu per daug. Kažkas turi išimti savo kortelę. Dabar gerai. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, nors ir nedidelė balsų persvara 29 už 28 prieš. Toliau konstatuojama į dalis K. Ir ponoros žodinis pakeitimas, kas už yra prieštaraujama šiam žodiniam pakeitimui, taigi negalime dėl jo balsuoti. Tada balsuojame dėl e, e, konstatuojamosios K dalies originalo. Kas už? Prieš Atmesta. Konstatuojama dalis L, 33 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė atmesta. 35 kas už? Prieš susilaikė atmesta. 38 ir 39 identiški pakeitimai kas už? Prieš susilaikė priimta. Ja? Ja, 37. 37 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė priimta. 34 kas už, prieš, susilaikė priimta. 36 dafür. 36 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Toliau ros žodinis pakeitimas. Niekas neprieštarauja, tai balsuosime, kas už šį žodinį pakeitimą, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 40. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 su žodiniu pakeitimu. Kas už šį pakeitimą? Prieš susilaikė priimta. 42 kas už? Prieš susilaikė priimta. 43 kas už? Prieš susilaikė priimta Priimta. Tikriname 43 pakeitimą. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Buvau teisus. Priimta. 44. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 45 kas už, prieš susilaikė atmesta. 46 kas už, prieš susilaikė priimta. Ir galutinis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Zwei PPE zu viel. Du, dviem EPP nariais per daug. Eine Karte müsste noch verzichten. Kažkas turi ištraukti kortelę. Gerai. Dabar balsavimas baigtas. 55 už, 3 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikinu pranešėją Jozef Manuel Fernandes. Glückwunsch. Muchas gracias. Item number 9. Fair. Toliau devintas mūsų darbo tvarkės punktas - sąžiningos ūkininkų pajamos, veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinė, pranešėja Ester Herans Garcia. Pradėkime balsuoti. Pirmoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Trečioji, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtoji, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktoji, kas už, prieš susilaiko pritarta, šeštoji kas už, prieš susilaiko pritarta, septintoji kas už, prieš susilaiko pritarta, aštuntoji kas už, prieš susilaiko pritarta, devintoji kas už, prieš susilaiko atmesta žodinis pakeitimas penktajam, penktai pastraipai, kas už, prieš susilaiko pritarta, dešimtoji pataisa, kas už, prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktoji pataisa iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, dvyliktoji pataisa, kas už, prieš susilaiko atmesta, tryliktoji kas už, prieš susilaiko pritarta, keturioliktoji kas už prieš susilaiko pritarta, 15 kas už, prieš susilaiko atmesta, 16 kas už, prieš susilaiko pritarta, 17 kas už, prieš susilaiko pritarta, 18 balsavimas dalimis kas už pirmąją dalį, kas prieš pasitikslinkime dėl 18. Balsuoti baigiame. Aiškia balsų persvara pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Čia labiau galutinį balsavimą dėl šio dokumento, jis vyks elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 54 už 2 prieš, nei vienas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją Garsiją. Ačiū Jums už nuveiktą darbą šią svarbę temą. Kitas darbo tvarkės punktas yra darbo vietų potencialo plėtimas naujoje tvarioje ekonomikoje. Pranešėja yra Rovana Plumb. Tai yra pirmasis jos pranešimas. Su tuo ir sveikiname pranešėją. Žiūrėsime, kaip seksis balsuoti, kas už pirmąją pataisą kas prieš susilaiko pritarta, antroji pataisa su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko pritarta, trečioji pataisa, kas už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtoji pataisa, kas už, prieš susilaiko pritarta. 106, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, penktoji, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, septintoji, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, aštuntoji, kas už, prieš susilaiko atmesta. Devintoji, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dešimtoji, kas už, prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktoji, kas už, prieš susilaiko pritarta. 12 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, 13 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, 14 kas už, prieš, susilaiko, atmesta, 15 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 16 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 17 su žodiniu pakeitimu, dėl 16 pagėdavote pasitikslinti. Pasitikslinkime dėl 16. balsuoti baigiame. Atmesta. 25 už 30 prieš. 17. Pirmiausiai balsuojame dėl žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Dabar balsuojame dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko. Pasitikslinkime dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. 30 už, 25 prieš pritarta. 18. <clears throat> Kas už, prieš susilaiko pritart, tai yra atmesti 19 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį. Kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 20. Mairit Maginės, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 21. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 22. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 23. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 24. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta 25, kas už, kas prieš susilaiko taip pat pritarta. Nors kelbiu galutinį balsavimą elektroniniu būdu balsuoti pradedame. Balsuoti baigiama. 53 už, vienas prieš, nei vienas nesusilaikęs. Sveikiname pranešėją Rovaną Plumbą. Mes puikiai padirbėjome, tiesiog nuostabiai, mes jau baigiame šios dienos rytinę darbų tvarkę svarstyti ir dabar galėsime imtis kokiu nors kitų naudingų darbų. Ačiū už bendradarbiavimą. Trečią valandą po pietų vėl susitiksime.